jūsų. Jūs esate vienas iš seniausių Europos parlamento narių. Jeigu jums teks pasitraukti, mums jūsų labai labai trūks. O dabar dirbkime toliau, sako pirmininkė. Norėčiau suteikti žodį poniai Skotkeito. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, savaitgalį ministrė pirmininkė bandė tartis iš naujo dėl Brexit susitarimo. Ji grįžo namo, ten diskutavo su kolegomis. E, ir gal 12 žmonių e, mažuma savo jos partijos narių, kurie tarėsi dėl visko. Vyko demonstracijos gatvėse. E, šalis dabar, didžioji šalies dauguma yra prieš breksitą. Atrodo, kad jeigu balsavimas vyktų dabar, breksito šalininkai pralaimėtų. Taigi e, konservatorių laukia nekokios perspektyvos, ypač jeigu vyks antras referendumas. Žmonės tuomet pasinaudos galimybę pareikšti savo nuomonę ir atmes breksito projektą. Taigi žmonių valios nepaisyti yra blogai, tai kelia pavojų. Brexitui pasipriešinimas auga. Mes norėtume, kad sprendime dalyvautume ir mes. Mes norėtume, kad atsirastų mūsų žemynė daugiau proeuropietiškų judėjimų. Mums patiktų, kad e, pavyktų įtikinti Junktinę karalystę likti kartu. Pusantros minutės poniai Anderson. Ir tai jau bus paskutinis jūsų pasisakymas. E, Airijos Respublika nejaučia jokio malonumo, galėdama pasakyti dabar, mes jūs perspėjome prieš referendumą. E, mes e, Junktinės karalystės vyriausybei Londone sakėme, jog Brexitas padarys labai didelę žalą Airijai. Ir mes buvome teisūs. Mes pasisakėme už tai, kad Šiaurės Airija liktų Europos Sąjungoje. Ne todėl, kad mes labai proeuropiečiai, bet todėl, kad žinome, kokios pasiekmes būtų sukeltos breksito, kokios neigiamas pasiekmes. Ir mes buvome teisūs. Ir dauguma Šiaurės Airijos piliečių sutiko su mumis. Darybų pradžioje mes taip pat persipėjome visas suinteresuotas pusės apie vadinamąją Junktinės karalystės darybinę taktiką. Ir dabar jūs puikiai galite matyti, kad mes buvome teisūs. Junktinės karalystės uh, arogancija, arogantiškumas e, ir, ir, ir neišmanimas iš tikrųjų atvedė mus prie prarajos. Brexitas tapo daugybę neatsakytų klausimų. Bet e, iš principo yra tik vienas labai svarbus klausimas. Iš viso šito chaoso yra vienas išeimas, tai yra didžiojo penktadienio susitarimas. Tai yra e, sprendimas. E, pirmininkė tas mes turime remtis 19 e, metų balandžio e, tarybos sprendimu. Turime dedramatizuoti šitos klausimus ir turime atsisakyti sienos. Tuomet nebus problemos, tuomet bus užtikrinta e, Airijos vienybė. Ir čia reikia sutarimo šito klausimu. Ponas Paksas

Ponas Makronas kritikavo europiečių naivumą prekybos srityje. Tačiau vis dėlto tai jam nesutrukdė pasirašyti e, vadovo tarybos e, išvadas. Tose išvadose pilna prieštaravimų. Ten sakoma, kad ES turi ginti savo interesus ir kovoti su nesažiningu trečiųjų valstybių, e, su nesažininga konkurencija. Ir turi naudoti apsaugos priemonės. Puiku, tačiau tuo pat metu yra pasisakoma už naujas e, laisvos prekybos sutartis, už atvirą tarptautinės prekybos sistemą ir už tai, kad reikėtų e, atsisakyti visų protekcionizmo priemonių. Tai yra nelogiška ir amerikiečiai bei kinai džiaugiasi ir perka mūsų įmonės e, dalimi. dalimis. Mes atsidurėme tarp Kinijos ir Amerikos tarp Kinijos e, priekalo ir Amerikos e, kūjo. Tuo tarpu Kinai ar amerikiečiai be jokių kompleksų gina savo interesus ir savo ekonomikas. Dėkoju. Kolega Hokem, minutė, prašau. Dėkoju buvo kalbama apie ES vadovų tarybos rezultatus ir buvo savotiškai lyginama tai su Müncheno misija. Na taip, e, iš tikrųjų visuomenės pyktis yra jaučiamas, e, pasipriešinimas e, tam susidariusiam establishmentui. Taigi bandoma e, nepaisyti to, ko siektų ES piliečiai atsiranda vis daugiau neramumų. ES piliečiams gana tų melų susijusių su tuo, kaip kurti ES supervalstybę. Taigi, jeigu kas nors nori, kad tas balsavimas būtų laikomas protesto balsu, tai taip, taip jis gali įvykti. Brexitas yra naujos politinės eros pradžia. Matėme ta pat, tas pačias tendencijas Paryžiuje, kai atves iš jo geltonosios liemenės. Taigi žmonių valios užgneušti yra neįmanoma ir neturi būti gniaužiama. Pone Groste, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nediskutuosiu apie breksitą, apie kurį buvo tiek daug kalbama. ES savotiška į kaitė to proceso, ji negali mąstyti blaivę apie savo ateitį. Tai tiesiog yra Britanijos, Junktinės karalystės politinė krizė. Mūsų piliečiai ir įmonės jau yra pavargusios nuo to neapsisprendimo, nuo tų sviravimų, yra laikas tą klausimą greitai išspręsti. Laimiai apie ekonomikos augimo ir Europos pramonės reikalus taryboje buvo kalbėta, pabrėžiant dirbtinio intelekto svarbą. Turime pavyti savo vėlavimą skaitmeninėje srityje, kad išsaugotume ES vietą rydienos ekonomikoje, nes Kinija čia įmasi dominuoti. Tad e, jaučiamas poreikis, kad ES veiktų skubiau ir ištingiau šioje srityje. Taryba priėmė E, sprendimus, parodė šiek tiek grįžtesnį toną šioje srityje, tačiau tuo, tos motivacijos reikėtų dar labiau. E, labai gerai pasakė komisijos pirmininkas, sakydamas, kad Europo neturi būti kažkas įteikto, ji turi būti neįteikta, bet atvira. Be 2050-iesiams taip pat turime skelbti ambicingus siekius. Europos Sąjungoje neatsižvelgiama į pačius skubiausius, greičiausiai spręstinus reikalus. Tad laikas pabusti, man atrodo. Dėkoju. Pone Rodrygės, dvi minutės, prašau. E, pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, kolegos. Tarybos posėdis jau buvo paskutinis iki Europos parlamento rinkimų. Na taip, mes daug ko tikėjomės iš šios tarybos posėdžių. Prieš 20 metų mes galėjome numatyti didelius, didelius planus, kad galėtume spręsti globalizacijos reikalus. Aš manau, kad atėjo laikas vėl grįžti prie tų didžių planų ir ginti Europos vietą Europoje, o pasaulis keičiasi. Kai kalbame apie Kiniją, svarbu pasakyti dar kartą tai, ką pasakėme ką tik dabar. Taip, mes norime strateginės partnerystės su Kinija, bet norime, kad tai būtų abipusiai santykiai. Mes norime, kad būtų gerbiamos mūsų vertybės. Mes taip pat žinome, kad kova su klimato kaita ir tvarių vystimosi tikslų įgyvendinimas bus tie dalykai, kurie bus įtraukti į kitą darbo tvarkę. Ir svarbiausia, jeigu kalbam apie ES suverenumą, turime pasakyti, jog žinome, kad mes, europiečiai, mes turime su skaitmeninė revoliucija tinkamai tvarkytis, ją tinkamai valdyti. Ji turi įvykti pas mus turime savo Kinijos partneriams pasakyti artimiausioje e, aukščiausių lygio susitikime, kad skaitmeninė revoliucija reiškia taip pat ir mūsų privatumo, mūsų saugumo, mūsų laisvės apsaugą. Tai taip pat reiškia, kad skaitmeninės priemonės bus naudojamos ne tam, kad būtų galima pakengti demokratijai, bet kad būtų galima ją labiau plėtoti ir įgyvendinti. Tai reiškia, kad skaitmeninės inovacijos turi būti skirtos naujoms paslaugoms ir naujiems produktams kurti. To reikia atsiliepiant, atsiliepiant ES piliečių poreikius. Ir būtina, kad atsirastų daugiau ir geresnės kokybės darbo vietų, kad mes galėtume pertvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas, kad piliečius apsaugotume nuo to, nuo ko galbūt jie kenčia dabar. Aš esu įsitikinusi, kad europiečių žinios, kultūra, jų kūrybiškumas yra svarbiausias mūsų turtas. Ir tai turėtų įkvėpti dirbtinio intelekto projektus, su kuriais jau gal ir dirbama. Mums reikia matyti e, tą ateitį ir e, turime žvelgti į kitus dalykus, Europos ateitį nepaistami breksito. Kolegė Bidzoto, prašau. Dėkuoju. Mig migrantų Europa, mokesčių mokra... Europa Junkerio ir Merkel e, e, Europa. To, komisarė Vestager, kuri tiek prisidėjo prie Italijos padėties bloginimo. E, o dabar matome, kad e, Mateo Salvini bando spręsti iškylusias problemas ir kovoja su ta bankų Europą. Mes bandome sukurti naują Europą, kuri gina savo sienas, kuri kovoja su nelegalia migracija, kuri apsaugo darbuotojų E, teisės. Pone Junkeri, jūs didinote biurokratiją ES, pažeminote daugelį Europos tautų, tarp jų Italiją. Už keletas e, savaičių baigsis kadencijos, turėsite grįžti namo. E, Italijos Balsavimas rinkimuose bus naujas žingsnis demokratijos ir laisvės link. Ponas Ujazdovski, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Manyčiau, kad reikėtų baigti diskusiją dėl breksito. Emocijos liejasi per kraštus ir šią diskusiją mes perkeliame į nacionalinį lygmenį. Krostet kalbėjo apie Junktinės karalystės pažeminimą, tačiau tai yra visiškai netiesa. Mes turėtume grįžti prie vadovų tarybos uh, susitikimo, prie geopolitinių klausimų, prie sankcijų prieš Rusiją. Tai yra ES solidarumo prielaida, jeigu mes norime apskritai kalbėti apie solidarumą, taip pat vidurio ir rytų Europai. Tas klausimas yra labai svarbus. Kalbant apie ekonomiką, konkurencingumą Europoje, akivaizdu, kad reikalingos nuoseklios priemonės. Vadovų tarybos dokumentas ir toliau iškelia vidaus rinkos svarbą. Jame kalbama apie kliučių pašalinimą, su kuriomis susidarė įmonės. Tačiau tų kliučių išlieka ir toliau. Kliūtis neleidžia mūsų įmonėms sėkmingai dirbti. Taigi mes turime būti nuoseklus ir nuosekliai šalinti vidaus rinkos kliūtis. Gonzales Pons. Kolegė Ester Delangė kalbėjo, kad mes kalbame apie breksitą, o breksito atstovų kėdės yra tuščios. Jie tiesiog atvyksta į Europą e, pasiimti pinigus ir jiems visiškai neįdomu kitų žmonių likimai. Jiems vis, Tačiau dabar mes turime apsispręsti, arba Junktinė karalystė lieka, arba išeina. Jeigu Junktinė karalystė dabar išeis ir ateityje nebenorės sugrįžti į ES, tai tuomet negalima galvoti apie jokius Europos parlamento rinkimus Junktinėje karalystėje. Kai mes dėrėjomės su Japonija ar Kanada, taip pat neturėjome jokio uh, varianto organizuoti kokius nors rinkimus jų parlamentarams. Arba Junktinės karalystės parlamente taip pat negali būti ES valstybių atstovų, aš sakykime, Ispanijos atstovų. Sinadinos. Dėl... Dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų Iš tikrųjų dažnai kuriami netikri priešų įvaizdžiai tiesiog už klaidas ES negali mokėti, klaidas tų, kurie norėjo būtinai patekti į vyriausybę. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia smerkti melagingas naujienas, tačiau reikia pasakyti, kad ES dažnai vadovaujamasi kai kurių politinių jėgų pageidavimais yra įvairiausių Turkijos judėjimų arba Albanų, kurie ir toliau vadovaujasi to didžiojo Albano e, ideologija. Įvairiausiais šiais klausimais mes neturime likti stebėtojais, kitaip mes galime tapti ir bendrasamokslininkais. Priešas dažniausiai yra mumise patio, pačiuose. Brok, vieną minutę. Pone pirmininkė, vadovų tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, ponios ir ponai, niekas nenori nubausti ar pažeminti Junktinės karalystės piliečių. Mes norėjome, kad jie liktų ES, kadangi mes visuomet buvome puikūs partneriai. Tas, kas sako, kad mes juos žeminame, rodo, kad jis nebeturi jokių papildomų argumentų ir kalba apie kažkokį tai baudimą. Iš tikrųjų, remiantis išstojimo sutartimu, sutartimi mes turime rasti tinkamiausią sprendimą. Aš manau, kad dabar bendruomenių rūmai turi priimti sprendimą. Londonas turi kalbėtis Londone, susitarti savo parlamente. Ir Junktinė karalystė, jos piliečiai turi patys apsispręsti dėl savo ateities. Vadovų taryba numatė veikimo laisvę ir ją reikia pasinaudoti arba ateityje pasirinkti galbūt naują sutartį. Jeigu parlamentas nesugeba priimti sprendimo, tai parlamentas turi suteikti teisę apsispręsti tautai, galbūt netgi leidžiant organizuoti naują referendumą. Zipil. kovo 19-ąją Mario Uno buvo konfiskuota ir žmonėms, kurie gelbėja e, pabėgėlius jūroje, ketinama nubausti iki 20 metų laisvės aptarimo bausme taip vadinamuose oficialiuose, oficialiuose stovyklose Libijoje vyrauja chaosas, prievartaujama, plėšoma. Todėl negalima nesijimti atsakomybės, matydami, kaip yra žeminamos krikščioniškosios vertybės, ypač kai gelbėtojai yra baudžiami. Tiesiog e, užbaikite šitą blokadą taryboje ir leiskite gelbėti žmonės, kadangi bausti reikia ne tuos, kurie gelbsti kitus, o tuos, kurie neleidžia suteikti pagalbos. You, Hübner. Hübner, ačiū kolegos. 122 dienas buvo laukiama, kol bus galutinai patvirtintas išstojimo susitarimas, o dabar bendruomenių rūmose laukiama lemtingiausio sprendimo, kuris galbūt nubrėž kelią į priekį. Iš tikrųjų, breksito diskusijos metu uh, buvo peržengtos visos ribos Junktinėje karalystėje, ne Europos Sąjungoje. Mums labai svarbu buvo užtikrinti kuo daugiau aiškumo šiuose procesuose. Praėjusioje vadovų taryboje buvo siekiama įnešti daug aiškumo į šiuos procesus. Jeigu variantas dėl ilgesnio atidėjimo yra rimtai ap aptarinėjimas ir jeigu tai darys Junktinės karalystės pagrindinės partijos, tai mes turėtume paraginti jas daryti tinkamai, atsižvelgti į piliečių teises ir užtikrinti kuo geresnį, daugiau konkretumo jiems. Vadovų taryboje buvo aptarnėjimas ne tik tai breksito klausimas, bet Netgi ir šioje diskusijoje matoma, kad šitas klausimas sulaukė daug daugiau dėmesio negu, pavyzdžiui, santykiai su didžiaja gale Kinija. Tai yra mūsų partneris, bet tai yra ir konkurentas kuriant naujas technologijas, pavyzdžiui, kuriant saulės baterijas, ir taip toliau. Tačiau kur yra naujos klimato technologijos? Mes turime pramonės technologijas kaupti alternatyvę energiją, taip pat turime naujų technologijų, tačiau chemijos, cemento pramonės srityje Kinija nors ir išlieka partneris, bet kartu ir sisteminis konkurentas, todėl mes turime sugebėti apsisaugoti, nebūtinai taikydami protekcionistinės priemonės. Keli. Dėkoju. Brexitą apibendrinti galėčiau taip. Brexitas mus poeziją cituoja kalbėtojas, mus varo iš proto ir kaip ten bebūtų pateksime į tamsą. Ir mes manome, kad šią savaitę bendruomenių rūmai pasieks susitarimą. Mes tikimės, kad bus išklausyti tie milijonai žmonių, kurie Londone surenkė demonstraciją praėjusią savaitę. Jie taip pat pasirašė ir peticiją, e, kuria, kurios ignoruoti nevalia. Bendruomenių rūmai turėtų priimti lemiamą sprendimą ir reikėtų išvengti visiško viso ko žlugimo. Būtų negerai pasitraukti be susitarimo. Tikėkime, kad bus pasiektas susitarimas ir kad po to laiko tarpio breksito pratesimo bus priimti išmintingi sprendimai, kad neliks tos sumaišties ir kad nors jausime susirūpinimą, galėsime rasti sprendimus. Um, norėčiau pasakyti, kad nors uh, ir tebe, e, norėčiau pasakyti, kad žvelgiant į tuos Brexit šalininkus, norėčiau pasakyti, tai yra žmonės, kurie taip nieko ir nesuprato. Ponas Faradž juokėsi iš jūsų pasisakymo e, ir atrodo, šypsosi ir tai atrodo yra žavu. Dėkoju. Aš negalėčiau kalbėti sonetais kaip kolega, tačiau norėčiau pasakyti, kad esu Junktinėje karalystėje vienas iš tų narių, kuris nusprendė netilėti, tiesiog baisu, ką daro vyriausybė. Uh, žmonės, kurie e, uh, dalyjo padažus, pažadus, atsiprašau, jie žadėjo, uh, kad viskas įvyks ramiai ir tvarkingai. Ir dabar žmonės išėjo į gatves, žmonėms buvo žadami tam tikri dalykai, jie tiesiog privačiais lėktuvais atvyko uh, E, į Strasbūrą pasižiūrėti, kas vyksta. Jie atsakomybės taip ir neprisima. Būtent tie žmonės, įskaitant poną Faradžią, yra atsakingas už situaciją susikloščiusioje šalyse. Jis tiesiog sėda į savo lėktuvą ir atskrenda. Jis vykdo klaidinančią kampaniją. Ir ta kampanija vyko jau seniai, kad būtų pasiekti pono Faradžio konkrečiai siekiai. E, norėčiau pasakyti štai ką, ponė Tuskai. E, Junktinėje karalystėje yra daug pro-europiečių, ES šalininkų. Mes nenorime niekur išeiti, niekur pasitraukti. Mes norėtume pasakyti, kad džiaugiamės galėdami būti čia, didžiuojamės būti Europos parlamento nariai. Ponas e, Baten štai sakė, kad e, kad ES yra didis blogis ir tokia leksika yra tikrai nepriimtina čia šioje salėje. Dėkoju. E, parlamentas remia jūsų žodžius. Kolega Rangel, prašau. Prezident. E, pone pirmininkė Tuskai. E, pone Barnie, jūs buvote darybų vadovas tas dalykas, kurį norėčiau pasakyti parlamentui, Junktinės karalystės, ponui Faračiu to nesakysiu, bet e, nes jam tai yra nesvarbu, Europos parlamentas palankiai žvelgia Junktinę karalystę ir jos dėrybininkus. Antra, ką norėjau šiandien pasakyti, yra štai kas. Brexito klausimas nėra e, siekis apibriežti tam tikras teisės ir nustatyti dėrybas. E, ES nesiekia pasakyti, kokias teisės turės ES piliečių Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečių ES. Mes norime, kad būtų susitata dėl piliečių teisių, dėl įmonių teisių e, vienur ir kitur. To trūksta. Datą išstojimo atidėjome, bet piliečiai ir įmonės tebe jaučia tą netikrumą. Buvau sustikę su Britų verslininkais Algarvėje mano partijos vadovas vyko į Jungtinę karalystę išdėstė šio susirūpinimo. Taigi dabar e, tebelieka daug neiškumų, nes šimtai tūkstančių piliečių tą nestabilumą jaučia, tą netikrumą jaučia, nes piliečių ir įmonių gyvenimui tai turės didžiulės įtakos. Kolega Silva Pareira, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taryba priemi teisingą sprendimą dėl breksito atidėjimo. Trumpas atidėjimas 50 straipsnio yra priimtinas tik gegužės 22 dienos. Ir jeigu bus susitarta dėl skirybų su jungtinė karalystė e, bendruomenių rūmose. Priešingų atveju tik iki balandžio 12 bus skirtas laikas patikslinti Britų vyriausybei, kas norima daryti. Ir tam yra priežasčių. Be abejo, ES negali sutikti su tuo, kad breksito netvarka taip pat pakenktų ir ES, kad prasidėtų teisinis karas, kad e, atsirastų legitimumo krizė Europos parlamente, kuris bus ką tik išrinktas. Ir tai aš e, sakau kaip pranešėjas dirbęs prie šio klausimo. Būtent dėl to aš ir noriu pasakyti, kad parlamentas e, galės pradėti efektyviai dirbti ir veikti gerai, jeigu bus pasiremta būtent šią nuostatą. Jeigu sutarimas nebus patvirtintas, jeigu susitarimo nebus, e, tai tuomet situacija bus keista. 50 straipsnis, kaip sakė pirmininkas Tuskas, e, gali būti atidėtas, tai leis Junktinės karalystės piriečiams dalyvauti rinkimuose. Junktinė karalystė tuo būdu turės laiko nubrėžti naują strategiją susijusią su savo ateitimi. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas mano sąraše, sako pirmininkė, yra ponas Ashworth. Na, na nežinau, ar reikės to papildomo laiko, sako kalbėtas. Pirmininkė Tuskai. Milijonų žmonių vardu Londono gatvėse. Šešių milijonų tų piliečių, kurie pasirašė peticiją vardu 63 procentų Britų piliečių vardų, kurie pasakė ne Brexitui, noriu pasakyti jums ačiū. Ačiū šiems parlamento rūmams, palaikiusiems mus. Noriu patikris, patikinti, kad Nigelas Faradžas nekalba tų 63 procentų žmonių vardu. Ir norėčiau pridurti komentarą skirtą Europos žmonėms. Prieš, e, daugiau kaip 25 metus joks e, ministras pirmininkas neaiškino, e, kokia nauda yra būti ES. Niekada niekas nebandė sudrausminti tų antieuropiečių, niekada niekas ne, nekomentavo sprendimų, kurie būdavo priimti taryboje. Britų spauda daugiau negu 20 metų uh, E, elgėsi populistiškai, sakė netiesą, melavo ir iškraipė faktus. E, viso to pasiekmė yra matoma šiandien. Junktinėje karalystėje e, jaučiamas liūdesys, susiskaldimas, toks, kokio nėra buvę. Bendruomenių rūmai patiria tikrą krizę. Taigi, sakykime, kad Brexitas E, tegul būna savotiškas perspėjimas visiems Europoje, visoms šalims ES. Mes gyvename patį ilgiausią taikos laikotarpį, esame pasiekę didžiausią kada nors buvusi gerbuvį. Ir tai nėra savaime suprantami dalykai. Reik, visą tai reikėjo uždirbti, iškovoti, tai reikėjo ginti kiekvieną dieną. Dėkoju. You, Dėkoju, ponė Ashworth. Sako pirmininkė, mano sprendimas buvo teisingas leisti jums pasisakyti. Ir mes atrodo išgirdome jūsų įspėjimą, nes jūs labai emocingai kalbėjote ir išreiškite susirūpinimą dėl savo šalies. E, tik po minutę leisim pasisakyti kalbėtojams pagal e, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pone Šoidrova, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad uh, kalbėti po pono Ašforto nėra lengva užduotis. Aš labai gerbiu jūs, gerbiu tai, ką jūs pasakėme. Kiekvienas, kiekvienas Britas šiandien turėtų išgirsti, ką išgirdote jūs. Ponas Lagutko sakė, kad jūs kalbate apie kažkokius dalykus, kurių nėra girdėjęs Britų parlamentas. Mes norime E, pasiekti, kad Britai patys spręstų dėl savo ateities. Mes nesakome, ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų elgtis. Ačiū, kad e, kreipitės į poną Tusk. Ačiū, kad e, atliekate labai vertingą darbą rengintis Kinijos ir ES aukščiausio lygio susitikimui. Be abejo, reikalingi bus susitarimai, tai bus labai svarbus dalykas. Europos parlamentas yra paminėjęs uh, daugelį svarbių dalykų čia, daugelį svarbių aspektų, skaitant žmogaus teisės. E, valstybės narės turi elgtis ryštingai, nesupratau, ką turėjo meni ponas Makronas. Kolega Lopes Agilar, minutė. Pabandysiu suteikti žodį visiems, kurie prašė galimybės atsakyti šių, šių pasakymų metu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė Tuskai. Mes e, dažnai parlamente kritikuojame tarybą, tačiau šį kartą nėra priežasties to daryti. Jūs viską atlikote e, gerai. Jūs e, pasiūlėte balandžio 12 dienos datą, pasiūlėte sprendimą, pasiūlėte išeimo iš to labirinto variantą. Ir e, jūs nusitėte signalą tiems milijonams protesto akcijoje dalyvaujančių e, Junktinės karalystės e, piliečių. Įvairūs, man, įvairūs e, manipuliatoriai manipuliavo jų nuomonę. Aišku, mes dabar te galime kalbėti tik apie e, šitos dalykus, jie dominuoja mūsų darbo tvarkėje. E, bendruomenių rūmose yra aklavietė ir vis dėlto mes, e, net jeigu išspręsime tas problemas, ateityje bus sunku susidoroti su e, tų problemų pasiekmėmis. Pane Tomašič, e, Brexitas yra chaotiškas procesas. Junktinės karalystės piliečiai balsavo už pasitraukimą, tačiau vis dėlto dar neaišku, kaip ir, e, ir kada vyks. E, pasitraukimas iš ES. Net dar prieš e, Brexitą elitas, e, valdantis elitas Junktinėje karalystėje e, neatsižvelgia visų piliečių nuomonę. dabar e, Junktinė karalystė išeina ir tai yra tam tikras e, signalas ir kitoms valstybėms, tarp jų ir mažoms e, valstybėms. Mes matome, kad vis dėlto geros valios šiame kontekste dar pakankamai trūksta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti keltą žodžių ponui Faražui. Jūs dirbate jau senai parlamente ir jūs nuolat melavote ir šiandien jūs ir toliau meluojate. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių ponui Ašvoth. Jūsų e, pasakyti žodžiai buvo puikus. Mes turime ir toliau kovoti už Europą, turime atnaujinti ją, užtikrinti jos atgimimą. Būtent tai yra svarbiausias dalykas, kurį turime suprasti Europos parlamente. Turime to siekti per rinkiminę kampaniją ir turime apsaugoti Europą. Pone Virkunen, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Brexitas yra gili tragedija. tragedija. Tai rodo, kur gali nuvesti populizmas Tai yra Gordijaus mazgas ir dabar ES turi spręsti tą galvosūkį. Europos parlamentas taip pat turi dalyvauti, bandant rasti sprendimą. Brexitas parodė, jog kai kurie dalykai yra įsisamoninami kaip savaime suprantami ir paskui, kuomet e, e, jų nebelieka, kyla daug problemų. Europos sąjunga turi siekti sukurti tokias sąlygas, kuomet būtų įmanoma rasti tvarų sprendimą. Tai būtų pats realistiškiausias būdas išeiti iš tos padėties. Dėkoju. Aš kalbėsiu ne apie breksitą, bet apie klimato kaitą. Dabar jaunimas protestuoja daugelį valstybių e, dėl nepakankamų veiksmų kovos su klimato kaita srityje. Aišku, reikia intensyvinti mūsų veiklą kovojant su klimato kaita. Tačiau Europos viršūnių susitikimas e, vis dėlto neišsprendė pagrindinių problemų dėl išmetalų mažinimo. Paprasčiausiai tik tai užtikrinta tam tikra sąsaja su mūsų konkurencingumu, mūsų pramonės konkurencingumu. Tačiau valstybės narės vis dar gali pasirinkti savo energijos šaltinių rinkinius ir kai kuriais atvejais jos renkasi uh, iškastinį, teršiantį kūrą. Mūsų namas dega, tačiau mes vis dar galvojame, kad problema yra kažkur kitur ir kad ne mūsų namuose jinai yra. Pone Lukaševska. Tai Gerbiame pirmininkė, aš nemanau, kad kas nors tikėjo, kad Junktinė karalystė priims būtent tokį sprendimą. Mes žvelgėme atgal į istoriją ir nemanėme, kad bus paklūsta populistų e, rekomendacijoms, tokioms kaip Faradžas, kuris ir toliau skleidžia e, nuodingą melą. Taigi aš nesitikėjau tokio sprendimo ir dabar tikiuosi, kad tai bus gera pamoka visiems Europoje. Ypač tiems, kurie masto apie išstojimą iš ES ir kurie ir toliau nori nuodyti ES ateitį. Tikiuosi, kad šiame parlamente kitoje kandencijoje nebus vietos populistams, kurie gauna išmokas iš Europos parlamento ir tiesiog ardo jį iš vidaus. Pirinski. Ačiū pirmininkė. Šios sesijos pradžioje prezidentas Tuskas paminėjo tarybos išvadų teksto citatą, pasakydama, kad ekonomika yra Europos ateities ir konkurencingumo raktas. Ir jisai pasakė, kad komisija iki 19 metų pabaigos tikisi pateikti ilgalaikės ES ekonomikos raidos viziją ir konkrečias priemonės. Gerbėmės pirmininkė, aš kreipiuosi į Jūs, kreipiuosi į poną Tuską ir vicepirmininką Katainen. Pagalvokite, ką visą tai reiškia, kad Jūs iki metų pabaigos pateiksite ilgalaikę viziją, strategiją. Jūs turite atsižvelgti į deinstrulizaciją rytų Europoje, o tai yra pagrindinis pramonės iššūkis, ypač galvojant apie darbo vietas. Jūs taip pat kalbėjote apie judumą. O tai yra rytų Europos paslaugų teikėjų paslaugų klausimas, kuris kelia socialinių ir darbo prasmės abejonių. Todėl jūs turite gerai pagalvoti, kaip šitas dokumentas susijęs su pramonės ateitimi, bus perdavinėjimas komisijoje iš vieno direktorato į kitą ir kaip jis atrodys. Strabatį. Ähm, Gerbiamą pirmininkį, gerbiami pirmininkai, aš klausiausi minčių apie įvairiausius fariziejus apie Britus ir taip toliau. Bet jau Graikijoje buvo peržengtos visos galimos ribos siejant, siekiant išlaikyti ją eurozonoje ir Europos Sąjungoje. Jeigu būtų buvę apie tai diskutuota, jeigu būtų buvę pateikti atsakymai, tai nebūtų prireikę breksito ir Britų laisvo judėjimo laisvė būtų juos sulaikiusi nuo to žingsnio. Pone Hilman, baikite savo priekaištavimus ir negaliu pakęsti ir Ferhofstato laikysenos, tarsi jis sėdėtų ant puošnaus žirgo ir nesuprastų, kas vyksta. Uh, tiesiog e, kiti yra vertinami kaip antros, e, antrarūšiai piliečiai. O dabar vis dėlto susidūrėme su dilema, iš kurios mes niekad neišbrisime. Junktinė karalystė visuomet bus laikoma antros rūšies valstybė nare tiesiog jai nebus leidžiama laisvai susidaryti sutarties dėl laisvos prekybos Jeigu vyktų antras referendumas, tai parlamentas ir taryba turėtų pasakyti, kad mes imsimės diskusijos su jumis. Dabar paskutinis sakinys. Mes turime Britams pasakyti, kad mes jų laukiame, kad jie turi teisę patys spręsti dėl savo ateities. Ir tik tada galbūt jie sugrįž. Grazie, prezidentė. O tropos me τον οποίο ε, χειρίζεται το... Dėkoju, ponė pirmininkė. Brexito klausimų šiuo atveju sprendė daugiausia ES. Tai rodo, kokia politika įdinga buvo pasirinkta ir daugeliu atveju taip yra, kai reikalų sprendžia ES. Mes e, bandėme taisyti klaidas, kurios buvo padarytos ir bandėme rasti sprendimus palengvinti breksitą. O tai, kas buvo padaryta, e, būtų vadintina e, tokiu gėdinimu ir baksnojimu pirštais. Buvo e, nuolatos Junktinė karalystė penkiama, kaip ir Vengrija. Fidesz ir ponas Orbanas irgi buvo gėdinami, bakstojami pirštas, lygiai tas pats požiūris. Tai yra baudžiamasis požiūris. Jis buvo pritaikytas ir Graikijai bei jo žmonėms tai atspindėta įvairiuose memorandumuose, kai buvo siūloma neva priemonės skolai sumažinti, buvo siūloma bausti, saukcionuoti ir visa tai yra ES politikos dalis. Praeis, praeis, praėjo du metai ir štai čia Europos parlamente e, matome e, tikiuosi pamatysime revanšą, atsiras kitų politinių jėgų. Ačiū, ponė Spiraki. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, e, seniai graikai turi pasakymą, kad iš kiekvieno debesies spindi sidabrinė šviesa. Štai įvertinkime iš tos perspektyvos breksitą. Pasižiūrėkime, kokį rezultatą davė pono Faradžio melai ir nusivylimo skleidimas. Ką breksitas mums rodo? Mums rodo kaip pavojinga kartais gali būti, kaip žmonės sureaguoja į populistinius pasakymus. Mes be abejo turime leisti Britams patiems pasirinkti, Neda, ne, neturime daryti jiems žalos. Man atrodo, mes turime tiesiog parodyti, jog esame Europos parlamentas. Tie žmonės, kurie jungtiniai karalystiai nori suteikti galimybę elgtis labai aiškiai E, žengti pirmin, aiškiai ir apsisprendus. Aš pritarčiau antro referendumo idėjai. Ačiū. Pone Grapinį, prašau. Kolega Jurek, nes ponios Grapinį nėra. Tutaj, że skoro artykuł 7. Kolega Weber kalbėjo apie septintos straipsnio nuostatos taikymą. Ir sakė, kad jį pritaikius rezultatas nebūtų tinkamas, kad tai e, nepriverstų valstybių narių laikytis drausmės. Todėl jisai siūlo netaikyti arba keisti šitą straipsnį, e, ir buvo siūloma vadovautis vadovų tarybos sprendimais. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie valstybių narių teisės. Turint omenyje, kad ES sutartimi nenumatyti, buvo siekime nenumatyti nesvarbių e, sprendimų E, taikymo, kai svarbus sprendimai iš tikrųjų yra lemtingi. Todėl reikėtų galvoti apie ES vienybę, kadangi susiskaldimo ir taip yra labai daug. Ponas Mišel Barnier, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Baigėsi ši labai svarbi diskusija, išklausėme kartu su pirmininku Junkeriu ir ponu e, Katainenu, vicepirmininku, kiekvieną iš jūsų labai įdėmiai. Ir norėčiau tarti keletą žodžių. E, noriu padėkoti pirmiausia jums visiems. E, ponui Tuskui norėčiau padėkoti asmeniškai už tai, kad jis dalyvavo vadovų tarybos diskusijose ir kad atsakė klausimus šiandieną. Dar kartą galiu patvirtinti, kad tos dėrybos yra tikrai neįlinės susijusios su breksitu. Jos e, yra susijusios su ypatingai dideliu rimtumu ir atsakomybė, kuri tenka kiekvienam iš ES vadovų sėdinčių už, stalo, už dėrybų stalo. Tikslai yra labai svarbus kiekvienas e, dirba labai atsakingai. Štai jau dviejį metai, kai man buvo patikėta misija ir tą padarė Europos komisijos pirmininkas Junkeris ir tarybos pirmininkas Tusk, kai man pati savo, šią atsakomybę pavedė ir Europos parlamentas. Štai dviejį metai aš dirbu šį darbą, deruosi, kaip ir jūs. Um, siekiu, kad būtų užtikrintos piliečių teisės. Ir manau, kad tai turėtų būti svarbiausias prioritetas, kaip sakė Manfred Weber, Gualtieri, Giveršoftat e, ir kiti kolegos. Tas, e, ta, tas, ta, tas prioritetas yra tikrai didžiulis, nes 4,5 milijono piliečių gyvena ir dirba Junktinėje karalystėje. Pone Farašai, jie dalyvauja jūsų šalies ekonominio gyvenimo kūrime Taigi svarbu užtikrinti piliečių teisės. Ir kad ir kaip bebūtų, kad ir koks sutarimas bebūtų pasiektas, tikimės, kad jis bus pasiektas, bet mes tam rengiamės, rengiamės kaip ir pasitraukimui be sustarimų Junktinės karalystės, piliečių teisų užtikrinimas visais atvejais bus prioritetas. Ir mes padarysim viską, kad tos teisės būtų užtikrintos. Jau dviejus metus aš ir mano komanda dirbame gerbdami Junktinę karalystę. Ponios ir ponai, aš žaviuosi jūsų šalimi, esu nekarta tai sakęs, žaviuosi jūsų istorija, jos kultūra, žaviuosi kai kuriais e, iš jūsų šalies vadovų, buvusių ir esamų. Norėčiau pasakyti, kad man labai brangus yra jūsų šalies solidarumas, parodytas mums visiems sunkiausiomis, mums visiems istorijos valandomis. Taigi, ponia Faraž, aš labai gerbiu visą tai ir gerbiu suverenų Junktinės karalystės piliečių sprendimą. Mes gerbsim tą sprendimą visais atvejais Ir net jeigu mums gaila, būtent dėl tokio sprendimo mes jį gyvendinsim labai sąžiningai, tvarkingai, metodiškai. Ir tą darome jau dviejus metus, ponė Faradžiai. Niekas Briuselėje dabar nebando pavokti breksito, jį paslėpti ar nusukti kur nors, atimti iš Junktinės karalystės piliečių. Mes e, Briuselėje tikrai nenusprendėme, kad Junktinė karalystė turi palikti ES. Jūsų šalis priemė tokį sprendimą ir turi prisimti atsakomybę ir taip pat tvarkyti su tomis pasiekmėmis. Niekas kitas. Jau dviejus metus mes, gerbdami Junktinės karalystės valią, įgyvendiname tą sprendimą. Norėčiau pasakyti ponui Legutko, kurio nebėra čia ir mano atsakymo negali išklausyti, norėčiau pasakyti, kad nei kartą per tos dviejus metus E, mano požiūris ir mano komandos požiūris nepasikeitė ir mes neketume nei karto e, nubausti Junktinę karalystę ar ją pažeminti. Tikrai ne. Dviejus metus, kaip jau sakiau, pirmininkiai Maginės ir Šonui Keli, ponui Nikolson, e, labai didelio atidumo laikiausi. Ponai Dot tą patį norėčiau pasakyti. Jau dviejus metus mes norime uh, E, surasti sprendimus, kurie būtų konkretūs ir nedelsiant veiktų, kad būtų galima išspręsti tas problemas, kurios iškyla dėl breksito, kurių be kita ko bus ir Airijoje. Gali kilti pavojus taikai ir stabilumui, e, kurį įtvirtinome prieš 20 metų pasirašę Belfasto didžiojo penktadienio susitarimus. Pone Nikolson, Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, jeigu būt, įvyktų pastraukimas be susitarimo. Bet kokiu atveju bus taikomas didžio penktadienio susitarimas. Jungtinė karalystė padės garantuoti, kad tas sutarimas būtų tinkamai įgyvendintas ir kad jis egzistuotų savo dvasia ir pagal raidę. Ir uh, Noriu pasakyti, kad techninė ir finansinė pagalba bus teikiama Airijai, kad ji galėtų išspręsti tos papildomus iškilsinčius iššūkius. Taigi tas susitarimas didžio penktadienio tiks, liks svarbiausių tikslų, kad neatsirastų tos fizinės kietos sienos. Mes taip pat kalbame ir apie vidaus, vidaus rinkos veikimo užtikrinimą. Kalbame apie Junktinės karalystės vidaus rinką, ponė Faradžai. Ir reikės atlikti patikras kažkur Tai e, yra tas klausimas, kurį dar reikės išspręsti. Mes dirbame prie šių dėrybų jau dviejus metus, tai yra kol kas neigiamos dėrybos. Brexitas neturi jokios pridėtinės vertės. Niekas, net ponas Farašas, štai čia sėdantis, negali įrodyti, kokią pridėtinę vertę turės breksitas. Niekas negali įrodyti to. Tai yra abipusis pralaimėjimas. Pralaimėjimas ir vienai, ir kitai pusiai. Mes turime rasti išmintingą sutarimą tam, kad tos blogos dėrybų pasiekmes būtų apribotos, kiek tai įmanoma. Ir turime kuo greičiau tai padaryti, nes ponia Rodrygės štai pasakė labai svarbių žodžius ką tik tai. Reikia tiek daug nuveikti be breksito, kitose srityse. Reikia plėtoti tą pozityvę darbo atvarkę, apie kurią netrukus kalbės ponas Katainen. Tai yra svarbus darbai, tai yra svarbiausia. Ir siekdamas tos pozityvios darbo atvarkės įgyvendinimo, nepaisant to skirybų susitarimo, ir tą susitarimą norime kuo tinkamesnį padaryti. Norime, kad viskas būtų atlikta, kas svarbiausia, jungtinės karalystės atveju, kad būtų kuriami mūsų santykiai tolesni su tvirta, garbinga šalimi, kuri liks draugiška valstybė, sąjungininkė ir partnerė. Taigi sprendimas, kuris bus priimtas taryboje, noriu pasakyti štai ką, buvo, tai buvo skaudus sprendimas, rimtas sprendimas, kad būtų galima e, kartais sureaguoti į situaciją, jeigu prireiktų, jeigu sprendimo nebus rasta bendruomenių rūmose. Mes turime reaguoti Europos piliečių sieki. Norime, kad Junktinė karalystė galėtų suvereniai pati apsispręsti, kad galėtų atsižvelgti tinkamai į jai tenkančią atsakomybę. Ji turi apsispręsti vienaip ar kitaip, ką nusprendė taryba Tai yra, na, išstojimo atidėjimas iki gegužės mėnesio, iki balandžio mėnesio. Tai yra galimybės, atviros duris paliekamos Junktiniai karalystiai priimti sprendimus. Ir štai dabar ta šalis, kuri nori mus palikti, turi apsispręsti ir pasirinkti savo ateitį ir galiausiai priimti to sprendimo pasiekmes. Nes, ponios ir ponai, šis sprendimas nėra prekybos dėrybos tiesiog. Tai nėra dėrėjimasis, kas, kam, ką ir kodėl. Mes niekada nedirbame laikydamiesi tokios dvasios. Mes kalbame apie pasitraukimą. Junktinė karalystė palieka Europos Sąjungą, sako, nori palikti vidaus rinką, muitų sąjungą. E, ji turi prisimti to pasiekmes ir suprasti, bet kaip sakė pirmininkas Tuskas, ji gali likti tose struktūrose. Iki balandžio 11 dar galima priimti sprendimus, bet tie sprendimai turi pasiekmes. Tai turėtų suprasti jungtinė karalystė, turėtų spręsti suvereniai, prisimdama visą tenkančią atsakomybę. Tai štai, tie galėčiau pasakyti apie vadovų tarybą. Dėkoju. Much, Barnier. Next... Dėkoju. Ponui Barnie, kitas kalbėtojas ponas Katainen, komisijos vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Net jeigu e, šios dienos e, Pirmasis darbo tvarkės punktas buvo skirtas beveik ištisai breksito klausimui. Aš komentuosiu ir kitus kai kurios aspektus, apie kuriuos buvo kalbama per vadovų tarybos posėdį. Visų pirma, apie Kinijos ir ES santykius, taip pat apie mūsų pramonės e, sektoriaus e, reikalus ekspertų e, grupė E, dirba šituo klausimu, galvodama apie 30-ųjų metų perspektyvą. Ta darbo grupė dirba daugiau nei metus laiko ir aš vadovauju šitai grupiai kartu su e, komisijos narė Bienkovska ir iki vasaros e, ši darbo grupė pateiks savo išvadas apie tai, kaip mes galime modernizuoti Europos pramonę. Kita labai, kitas labai svarbus klausimas yra ES ir Kinijos santykiai. Vadovų e, taryba atsižvelgia į mūsų pasiūlymus ir e, parėmė juos, nes e, Kinija yra strateginė mūsų partnerė, o strateginiai partneriai e, tarėsi ir e, dirba e, kartu, tačiau šiame kontekste dabar iškyla